Manau, kad parlamentas ir toliau dirbs šią linkmę. Aš labai džiaugiuosi, kad mes pasiekėme kompromisą ir tikiuosi, kad tai atsispindės ir balsavime. Ačiū labai, mėly kolegos. Mes pasinaudosime esamomis procedūromis ir dabar norėčiau pasveikinti pra, vieną pranešėjų Trautman, Fidel de Castillo ir Malcolm Harbour už nuveiktą darbą. Norime padėkoti komisijai ir komisijos nariai Reding, kuri puikiai tarpininkavo šiame sudėtingame procese. Turiu pasakyti, kad malonu, kad ir taryba įsitraukė į šios debatus. Būtų malonu, jeigu taryba būtų įsitraukusi į šios e, debatus. Mus nustebino tai, kad vis dėlto pavyko pasiekti susitarimo. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj, o dabar perėsime prie bendrų diskusijų Europolo klausimų. Aš nežinau, ar Nikolson yra čia, panašu, kad taip. Tada ponui Nikolson suteikiama žodis keturios minutės. Indeed, uh, life, Dėkuoju, pirmininkė. Bent jau vieną kartą galėjau kalbėti laiku. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti savo kolegos Timothy Kirkhop vardu už tai, kad jis negalėjo atvykti į šį posėdį. Taigi aš tiesiog perskaitysiu jo protingus žodžius apie tą darbą, kurį jis nuveikė. Jis e, rengė tris Libi komiteto pranešimus. Pirmiausia, tai yra pranešimas dėl taisyklių dėl Europolo informacijos konfidencialumo. Šios taisyklės e, turėtų būti e, reikalauti, kad būtų taikomos saugumo taisyklės Europolė. Kitaip tariant, kad būtų, šios taisyklės reikalauja, kad būtų užtikrinta vienoda duomenų apsauga. Nes tai yra ten aktualu, kai Europolos ir valstybių narių agentūros keičiasi informacija. Dėrėtis nebuvo lengva. Be to ir tarybos sprendimų e, rengimo grafikas buvo sudėtingas. Mes žinome, kad Lisabonos sutartis netrukus įsigalios, o tai reiškia, kad dėrybų nebeverta tęsti su taryba ir komisija. Todėl ponas Kirchhoff ragina kolegas atmesti tarybos e, parengti dokumentą. Jis nori labai aiškiai pasakyti, kad jis pritarė šio dokumento tikslui, nes kaip ir mes visi, jis nori, kad e, Europolas ir nacionalinės institucijos geriau keistusi informaciją ir pripažįsta, kad Europolas yra labai naudinga, vertinga institucija, kuri padeda valstybėms narėms kovoti su nusikalstamumu. Tačiau mes norime, kad būtų imtasi realių priemonių, kurios padidintų šios agentūros veiksmingumą. Nepamirškime ir kad valstybės narės privalo išsaugoti savo policijos bei teisės saugos kontrolę. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, policijos bendradarbiavimas iš esmės pasikeis. Ir todėl pranešėjui atrodo, kad reikėtų pakeisti tarybos e, e, parengtą poziciją ir kad reikėtų pradėti naujas darybas atsižvelgiant į tai, kad e, Lisabono sutartis numatys visiškai kitokią darbo tvarką. Pirmininkas prašo kalbėtojų kalbėti trumpiau. Aš atsiprašau, pirmininkė, Bet kaip aš minėjau, pranešėjas ragina tarybą atsimti šį dokumentą ir ragina tarybą bei komisiją plenarinėme posėdėje padaryti pareiškimą apie naują Europolo sprendimą bei pateikti tokio sprendimo projektą per šešis mėnesius po sutar, Lisabono sutarties įsigaliojimą. Toliau e, Ispanijos ir Švedijos e, iniciatyva derinti e, teismo laboratorijų veiklą ir šių laboratorijų e, akreditaciją. Pagal šį dokumentą reikalavome, kad visos e, laboratorijos būtų akredituojamos vienos įstaigos. Keitimasis informacija yra labai svarbus prioritetas plėtojant teisės saugos e, ir policijos bendradarbiavimą ES, kadangi jis sustiprina mūsų gebėjimus kovoti su nusikalstumumu. Vienaip ir kitaip būtina užtikrinti, kad e, tyrimo rezultatai, kuriuos patvirtina viena, e, vienos šalies laboratorija, būtų pripažinti kitoje šalyje. Tai yra itin aktualu tuo met, kai teismas vyksta vienoje šalyje, o įrodymus renka kitos šalies teisės augininkai. Todėl siūloma, kad e, visos laboratorijos e, privalėtų gauti vienos įstaigos išduodamą akreditaciją, nes tik tai tuomet galima bus užtikrinti, kad visos teismo medicinos laboratorijos veikia pagal vienodas taisyklės. Ir tik tai taip jų rezultatus galimas pripažinti visoje Europos Sąjungoje. Tačiau nepamirškime, kad e, kiekvienos šalies e, e, teismas bei policija turi ir toliau turėti teisę įvertinti, ar galima pasitikėti pateiktais duomenimis, tyrimo duomenimis ir išvadomis. Ši iniciatyva buvo atrodytų gerai, tačiau nepamirškime, kad iškyla problemų dėl, jos, dėl jai taikomo teisinio pagrindo. Vėlgi šios problemos atsirado dėl to, kad e, buvo ratifikuota Lisabonos sutartis. Todėl pranešėjas ragina Švediją ir Ispaniją atsimti savo iniciatyvą bei pateikti ją vėliau, tai yra po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis tuomet Europos parlamentas galės e, ją geriau išnagrinėti, kadangi iki šiol šios iniciatyvos e, svarstymo grafikas buvo pernelik e, trumpas ir nepriimtinas mums. Mielos kolegės, aš kalbėsiu vengriškai, perimo pirmininkavimo vairą. Pono Nikolsoną leidome kalbėti ilgiau, nes tokiu būdu jis kalbėjo lėčiau. O dabar poniai Intvel Sofijai. Keturios minutės. Um, I, uh, I brief, so will... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, taigi kaip ir kompensuosiu pono Nikolsono pasisakymą ir gal mes met labai nevėluosime. Kolegos Lisabono sutartis mm, įsigalios po septynių dienų, jei teisingai skaičiu, ir penkių valandų nuo dabar. Ir turiu pasakyti, kad tarybos skubėjimas patvirtinti visą eilę sprendimų yra tiesiog nemalonus. Taip pat nemalonu, kad matome dabar ir štai tuščias kėdės ten, kur aš tikėjausi matyti tarybos atstovus, kad galėtumėm pasikeisti nuomonėmis. Uh, Iš esmės aš patvirtinu, paremiu tuos pasiūlymus, kuriuos išsakė anksčiau kalbėjęs kolega. Aišku, mes remiame Europolo plėtojimą, mes norime stiprios, stipraus Europolo, mes norime Europolo, kuris gebėtų dirbti ir kovoti su nusikalstamumu. Bet mes taip pat norime tokio Europolo, kuriam būtų taikoma demokratinė priežiūra. Todėl remiu anksčiau kalbėjusio kolegos pasiūlymą paprašyti, kad taryba atsiimtų pasiūlymus dėl Europolo ir pateiktų naują pasiūlymą maksimaliai per šešis mėnesius, jeigu galima ir greičiau, pagal Lisabono sutarties taisyklės. Na ir galiausiai dabar dėl konkrečios temos, už kurią aš esu atsakinga Tai yra Europolas ir asmen, keitimasis asmens duomenimis ir įslatinta informacija su partneriais. Aš norėčiau kreiptis į tarybą, kurios nėra posėdėje ir paklausti, kaip ji galvoja. Europos parlamento teisinė tarnyba pasakė, kad šiam pasiūlymui parinkta teisinė bazė yra netinkama. Aš nežinau, kas dabar tarybos vardu galėtų atsakyti, bet galbūt galėtų taryba vis tik tai atsiųsti kažkokį tą atstovą ar atsakymą į šį klausimą. Ačiū. Ačiū Jums. Kitas kalbėtojas Jean-Philippe Albert. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pritariu anksčiau kalbėjusiesiems ir noriu pabrėžti, kad būtų buvę sveikintina, jei taryba ne dabar būtų pateikusi šį pasiūlymą, tačiau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Labai svarbu, kad e, Europolo veiklos nuostatos būtų svarstomos ir Europos parlamente. Tik tokiu būdu Europolui bus suteiktas tinkamas teisėtumas. O tai, kad Europos parlamentas dabar atmeta tarybos e, pasiūlymą, uh, yra aiškus signalas, kad e, reikia keisti teisinį pagrindą. Tam yra e, viena priežastis. Pirmiausia, per ilgai vidaus ir išorės politika buvo tik vykdomosios valdžios kompetencijoje. Viskas vyko už uždarų durų. E, nuo 2001 metų buvo priimta daug e, su saugumu susijusių teisės aktų, kurių teisėtumas nebuvo svarstomas, nekalbant apie viešas diskusijas. E, trečiojo ramščio temų perkelimas į kitą ramstį reiškia, kad dabar piliečių teisės bus tinkamiau apsaugotos. Vis dėlto praeitįje susiformavo neleistina netinkama, netinkamas jėgų pasiskirstimas. Mūsų piliečiams nebuvo užtikrinama tinkama e, apsauga. Kalbu apie duomenų apsaugą ir konfidencialią informaciją. Europos saugumo agentūrose, Eurojuste, Frontexte, Europole, Eurodake, e, vizų informacinėje sistemoje kaupiama dideli kiekiai asmeninio pobūdžio duomenų. E, šie duomenys yra siejami tarpusavyje, derinami, jais naudojamasi ir dabar ES visiškai neaišku, kokiais kriterijais remiantis ir kuriais atvejais galima šios asmens duomenis perduoti toliau. Tokiu būdu pažeidžiamos e, piliečių teisės į privatumą. O kokia situacija atsiranda tais atvejais, kai šie duomenys yra perdodami trečiosiams valstybėms? Aš nekalbu apie Norvegiją, kalbu apie Rusiją, JAV, Maroką ar Kiniją. Taip pat noriu užduoti klausimą kas galėtų užtikrinti tinkamą mūsų piliečių teisių apsaugą. Ar šis parlamentas? Ne. Tačiau šis parlamentas, remdamasi naujuoju teisiniu pagrindu, turėtų imtis iniciatyvų ir įsikišti į tarptautinių nusikaltimų tyrimą. Parlamentas turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi mažiausių standartų ginant piliečių teisės, ypač kai duomenimis keičiamasi su trečiosiamis valstybėmis. Aš kalbu ne tik Europolą, kalbu apie e, keleivių duomenų kaupimo registrus, kuriais e, keičiamasi su JAV reikėtų patikrinti, ar laikomasi proporcingumo principo. Šis principas yra svarbus kiekviename žingsnėje. Džiugu, kad dėl Europolo teisės aktų paketo mes visi sutarėme. Aš tikiuosi, kad ši diskusija apie piliečių teisės ir duomenų apsaugą bus labai svarbios. Dėkoju. Ačiū labai, ponia Albrecht. Keturios minutės ponui Destimera. Ačiū pirmininkė. Europolo pakete yra sprendimai, kuriais turi būti išplėtojamas 2009 metų sprendimas dėl Europolo. Ir kolega paprašė, kad taryba simtų savo pasiūlymus. Mes norime, kad parlamento vaidmo būtų aiškiau matomas. Uh, Mes ir Lisabonos sutartis įsigalios ir mes norime, kad būtų atitinkamai pusiausvėra užtikrinta, kad, Euro, kad Europos parlamentas galėtų tarti žodį dėl to, dėl šių sprendimų. Dabar dėl Europolo funkcijų. Viena iš jų yra surinkti, tvarkyti, analizuoti ir keistis informaciją tokiai misijai tinkamai atlikti, aišku, reikia, kad e, nacionalinės institucijos pateiktų Europolui um, tikslę informaciją laiku, tik tuomet Europolas galės tinkamai atlikti savo analitinę veiklą. Um, tarybos pasiūlyme, kaip kad antram straipsnį yra pasakyta, yra kalbama apie ketu, sprendimo 14 straipsnio analizę. Europolas dabar turi 19 um, analizės funkcijų, kiekviena iš jų veikia uh, uh, skirtingos duomenų bazės pagrindų, kuri sėtina su skirtinga uh, baudžiama veika ar operatyvinė uh, operatyvinių darbų, tai yra operatyvinė pagalba, kokią Europolas galėtų pateikti pagal savo funkcijas. Ši analizė yra vienintelė um, galimybė kaupti ir analizuoti informaciją, kuri yra sukaupta um, iš, iš valstybių tarnybų per operatyvinę veiklą. Ir aišku, kad čia reikia laikytis atitinkamų bendrųjų principų dėl techninių priemonių, dėl um, informacijos naudojimo tvarkos. Uh, informacijos kaupimas ir tvarkymas turi būti vykdomas pagal tam tikras pagrindinių teisų apsaugos garantijas. Tai yra Europos piliečių pagrindinės teisės turi būti ginamos ir tuo pat metu, aišku, reikia ir sudaryti galimybės Europolui plėtoti, vykdyti savo funkcijas taip, kaip yra numatyta. Aš pritariu e, Sofija Intvelt, reikia išsiaiškinti, ar Mm, yra pritaikyta tinkama teisinė bazė šiems sprendimams. Šiuo atžvilgiu, e, pirmininkė, Europos parlamentas, kaip Europos piliečių atstovas tikrai negali būti išstumtas iš žaidimo. Ir pirmininkė, parlamentas privalo vykdyti visą reikalingą priežiūrą. Todėl atsižvelgiant į tai, kad Lisabono sutartis įsigalios greitai, Europos parlamentas turi prisidėti prie tokių teisės aktų rengimo vienodomis teisėmis. Kai eina kalba apie piliečių saugumą ir pilietinių laisvių garantijas, aišku, kad tai yra ypatingai svarbi tema parlamentui. Aš noriu paklausti kolegų, jei mes norime e, paremti Europolą, e, jo e, plėtojimą, tai mes turime atmesti tas, tuos sprendimus, kuriuos siūlo taryba. Ir turėtumėm pareikalauti, kad taryba ir komisija parengtų pasiūlymus iš naujo, kad parlamentas galėtų dalyvauti jų svarstymę pagal Lisabono sutarties nuostatas. Uh, Vėliau aš dar plačiau išaiškinsiu savo poziciją. Ačiū Jums. Mūsų kita kalbėtoja, ponė Alfano, keturios minutės. Jo intervero sulla rete europea. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu apie Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą, kuris buvo sukurtas 2001 metais remiantis 2001 metų tarybos sprendimu. Šio sprendimo tikslas buvo pagerinti keitimąsi patirtimi, geriausią praktiką, informaciją, taip pat organizuoti įvairius renginius, konferencijas, seminarus, susitikimus Europos bei nacionalinių lygmenimis. Taip taryba turėtų dalyvauti e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Šis, šį tinklą sudaro kontaktiniai asmeniai, kontaktinių, tai yra kontaktinių asmenų tik, e, tinklas. Vieną iš tokių atstovų skiria komisija, kitą nacionalinės e, vyriausybės. Tai gali, tarp nu, šių nacionalinių atstovų gali būti teisės saugos institucijų atstovai bei e, tyrėjai, akademikai, bei kiti asmenys gerai išmantis šią sritį. Į šio tinklo darbą taip pat įsitraukė ir Europolas bei Europos narkotikų kontrolės centras. 2005 metais šis, šis tinklas pirmą kartą buvo pertvarkytas ir buvo sukurti du nuolatiniai komitetai. Vienas buvo sakingas už darbo programą, o kitas už mokslinius tyrimus. Atsakomybę už interneto svetainės administravimą komisija perdavė Junktiniai karalystiai, kuri nuo to laiko rūpinasi joje pateikimos informacijos atnauinimu. 2007 metais nacionalinė atstovo atliko dar vieną tinklo veikimo vidaus pežiūrą ir buvo nustatyta didinti sekretorijato darbuotojų skaičių. Nes kito laiko sekretorijate ne visą darbo dieną dirba tik vienas komisijos pareigūnas. 2005 metais buvo viešai paskelbta tinklo veiklos išorės vertinimo ataskaita, kurie buvo, buvo išvardyti organizaciniai trūkumai, bei nurodyta, kad šio tinklo administraciniai gebėjimai yra nepakankami ir kad dėl to šis tinklas gerai nefunkcionuoja. Buvo nurodyti šie trūk, trūkumai, be visų kitų lėšų trūkumas, silpnas sekretariatas bei nepakankamas nacionalinio savo bendradarbiavimas net buvo svarstoma, ar šis tinklas yra iš vis reikalingas. Todėl buvo sukurta darbo grupė, kuri turėjo išnagrinėti šio, šio įvertinimo išvadas. Ši darbo grupė buvo sudaryta 2009 metais, kovo mėnesį. Buvo pasiūlyta sukurti išorės sekretariatą, kuris būtų finansuojamas iš Europos bendrijų lėšų. Kai kurios valstybės narės e, pasisakė už tai, kad šis tinklas būtų panaikintas, o kai kurios pateikė pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų patobulinti jį. Ir šio tinklo tobulinimas yra numatytas uh, Švedijos pirmininkavimo programoje. Švedijai atrodo, kad šis tinklas turėtų turėti atskirį sekretorijatą, bei jam turėtų vadovauti valdyba, kurioje dirbtų valstybių narių atstovai. Man atrodo, kad iškilo painiavos dėl kontaktinių asmenų ir dėl nacionalinių atstovų. Mes matome, kad e, pilietinės visuomenės organizacijos, e, akademinio pasaulio atstovai, e, bei kiti asmenys, kurie galėtų prisidėti prie šio tinklo veiklos, nedalyvauja jo rengimuose veikl... veiksmuose. ir šis tinklas neturi jokio ryšio ir su Europos parlamentu. Be to, nereikalaujama, kad nacionaliniai atstovai mokėtų ūsinio kalbas. Šis kovos su nusikalstamumu tinklas neveikia dėl įvairiausių priežasčių. Jis nepasiteisino, jis nesugebėjo gyveninti jam nurodytų tikslų. Netgi galima kalbėti apie tai, kad šio tinklo veikla, e, veiklai buvo trukdoma tyčia. O visi minėti susitikimai tiesiog suteikė nacionaliniams atstovams galimybę pakeliauti. Ir dažnai jie net e, negalėjo bendrauti tarpusavį, kadangi užsienio kalbų nemokėjo, o vertimo, e, vertimo paslaugos taip pat nebuvo jiems suteiktos. Šis tikslas taip pat ir neparengė vadovėlio mokykloms, kurie būtų kalbama apie organizuotą nusikalstamumą. Taigi, ką jis veikia? Aš manau, kad mes turime atmesti šį pasiūlymą, ypač turint galvoje, kad šis pasiūlymas iš tikrųjų nieko naujo nesiūlo, yra labai silpnas. Merci, Ačiū pirmininkė, su didžiuliu susidomėjimu klausiau įvairių pasisakymų. Blas Nikolson, ponė Intveld, ponas Albrecht, ponė Alfano. Akivaizdu, kad tai yra diskusijos, kur, aišku, yra procedūriniai klausimai susipinę su esminiais klausimais. Dėl procedūrinių klausimų aš puikiai suprantu. Uh, pageidavimus iš parlamento pusės kad viskas būtų svarstoma įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Todėl aš puikiai suprantu įvairius tuos mm, klausimus, kurie gali kilti parlamentui dėl tarybos siūlomų tam tikrų sprendimų prieimimo. Tikrai, kad tiesa yra tai, kad komisija kažkiek apgailestauja dėl to, kad taip viskas susiklosti. Vis tik tai aš norėčiau truputėlį paaiškinti dėl tų trijų mm, klausimų parlamentui plačiau situaciją situaciją. Europolas, kaip jūs puikiai žinote, tarybos sprendimu. Tarybos sprendimas turės pakeisti tarp vyriausybinę konvenciją ir todėl įsigalios naujas teisinis pagrindas. Nuo 2010 m. sausio 1 dienos tai bus Europinė agentūra. Žinote, jog vyko ilgos diskusijos prieš šį tarybos sprendimo prieimimą, vyko pasirengimai tam, kad viskas galėtų pradėti veikti. Aš puikiai suprantu parlamento būkštavimus ir pritariu jos, jo pageidavimams, kad kitas iki teisės aktai būtų svarstomi tokia tvarka, nes naujas, nauja ta institucinė bazė užtikrintų visapusiškesnę parlamentinę priežiūrą policijos srityje visoje Europoje. Todėl reikėtų iš esmės pasimokyti dėl to, kaip dabar buvo priiminėjamas tarybos sprendimas, kad ateitie galėtumėm turėti tvirtą pagrindą kuriuo galėtumėm pasiremti rengdami kitus Europinius teisės aktus. Akivaizdu, kad čia būtų labai svarbu įtraukti Europos parlamentą, taip pat ir kitas suinteresuotas šalis, kai eis kalba apie kitus teisės aktus skirtus Europolui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 reikės galvoti apie Europos parlamento ar nacionalinių parlamentų vykdytiną demokratinę parlamentinę priežiūrą Europolui. Mm, čia, pirmininkė, tai netrūkdo man apgailestauti, kad jeigu um, parlamentas atmeta tarybos sprendimus, tai re, kuriuose kalbama apie tam tikrų taisyklių gyvendinimą, kurios reglamentuoja Europolo santykius, pavyzdžiui, su partneriais, nariais, tai tuomet um, Europolas negalės veikti be tų taisyklių. Dabar dėl um, teismo ekspertizės laboratorijų. Aš tikrai labai suprantu, kad parlamentas norėtų remtis visiškai kita teisinė bazė dėl to, kai būtų tvirtami sprendimai dėl teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditavimo. Uh, Aišku, kad tuomet būtų galima užtikrinti tokių laboratorijų darbo kokybės gerinimą, um, ypač kai eina kalba apie jautres e, taikytinas technikas, pavyzdžiui, dėl pirštų atspaudų paėmimo, DNR mėginių paėmimo ir taip toliau. Ir kuo daugiau tos laboratorijos būtų akredituotos, tuo labiau e, stiprėtų piliečių pasitikėjimas Taigi galiu dar kartą pasakyti, kad labai puikiai suprantu tas problemas sėtina su juridinė baze. Komisija, kaip ir Europos parlamentas, galvoja, jog pagrindų sprendimas, kuris yra susijęs su 50-uoju sutarties straipsniu, čia aišku, kad 50 straipsnis turi būti teisnis pagrindas, kai nekalba apie bendrijos sprendimus. Ir mes padarėme komisijos pareiškimą tuo klausimu, kas yra įrašytas um, į 2009 uh, m. lapkričio 23 dienos bendrųjų reikalų, teisingumo reikalų ministrų tarybos posėdžio protokolą dėl ateitie priimtinų sprendimų, koks turėtų būti taikinas juridinis pagrindas tam. Aš norėčiau pridurti pridurti, kad laikantis finansinio reglamento nuostatų komisija yra pasirengusi paremti valstybių narių um, veiksmus, kurie leistų akredituoti uh, teismo ekspertizės laboratorijas. Na ir galų, gal, galiausiai komisija taip pat norėtų o, vėliau įvertinti, kaip yra įgyvendinamos ir taikomos tos nuostatos. O, kaip yra numatyta septinto straipsnio ketvirtame naujame punkte. Čia vėlgi, kai eina kalba apie akreditavimą, aš remiu parlamento poziciją, bet aš manau, kad iš esmės tas akreditavimas būtų geras žingsnis, aišku, laikantis visų tų pageidavimų, kuriuos išsakė parlamentas. Aš noriu dabar pakalbėti apie ES nusikalstamumo prevencijos tiklą. Akivaizdu, e, jog mes galvojame, kad reikia užkardyti nusikalstamumą ir tikrai represinių priemonių vien nepakanka. Pasi, štai e, nepilnamečių nusikalstamumas, organizuotas nusikalstamumas, ar tai būtų vietinių lygmenių, ar tai būtų tartautinių lygmenių, aišku, kad tam reikalingos priemonės atitinkamos ir atsižvelgiant į tuos naujausius pasiūlymus dėl Um, nepilnamečių pornografijos, dėl um, apsaugos. Pone Alfonso aiškiai parodė, jog šiame tinkle yra tikrai silpnųjų vietų. Tikrai, kad pagal neseniai atliktą įvertinimą padarytos išvados, kad um, būtina bendradarbiauti organizuoto nusikalstamumo užkardimo srityje. Uh, ir e, valdžios institucijos, privataus sektoriaus atstovai, visi nori tarp šakinio požiūrio, kad būtų galima keistis patirtimi e, Europoje, kad būtų galima metodiką keistis. Taigi aišku, kad Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas susidūrė su tam tikrais sunkumais, strategijos, politikos, organizacinio pobūdžio. Komisija tikrai atsižvelgia į visą tai ir um, per žiniaslaidą mes tengiamės pabrėžti, kad mes išlaikysime tą finansinę pagalbą, kurią teikėme šio tinklo sekretoriatui. Akivaizdu, kad Stoholmo programoje mes akcentuojame, akcentuojame policijos tarnybų bendradarbiavimą, mes taip pat akcentuojame tai, kad be kita ko būtina turime užsitikrinti galimybės europinių lygmenių koordinuoti policijos darbą pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Mm, žinoma, šis tinklas galėtų atlikti visą eilę funkcijų, kurias ir jūs išvardinote, jūs pasiūlėte labai įdomių pavyzdžių, funkcijų, kurias galėtų vykdyti šis tinklas. Mes taip pat galėtumėm galvoti, kad um, galėtų tarp socialinių ir švietimo struktūrų, bendradarbiaujant su mokyklomis, uh, su testinio mokymo, universitetų ir kitomis struktūromis galėtų būti išplėtotas bendras tinklas, kuris kovų, stengtųsi užkardyti nusikalstamumą pilietinės visuomenės ir parlamento vaidmuo turi būti stiprinamas, tai akivaizdu ir um, ypač dėl to, kad uh, policijos bendradarbiavimas yra bendro sprendimo prieimimo uh, srityje. Uh, Mes tenksimės, kaip galima glaudžiau bendarbiauti pagal naują teisinę bazę, nes tai yra visiems piliečiams rūpimas klausimas, tai yra kasdienėme gyvenime labai svarbus klausimas, tai yra piliečių saugumo klausimas. Taigi bendrai aš, aš e, kalbu būtent apie procedūrinius dalykus, aišku, čia yra tam tikrų problemų, tačiau turint omenyje, kad Lisabono sutartis įsigalios ir turint galvoje, kad mes stengiamės laikytis aiškiai nubrieštos Stoholmo programos linijos, aš manau, kad parlamentas tikrai galės m, tikrai suvaidinti visą vaidmenį rengiant šią bendrą strategiją ir gyvenant ją, kad būtų galima kovoti su visokiausių rūšių rūšių nusikalstamumu. Ačiū. Ačiū labai, ponia Baro. O dabar išklausysime frakcijų atstovus. Pirmiausia, ELP frakcijos vardu Vande Kamp. Pone pirmininkė, noriu padėkoti komiteto pirmininko pavaduotojui ir komisijos nariui už atsakymus, kaip jis įsivaizduoja bendradarbiavimą teisės saugos rytyje. Šis bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus mūsų piliečiams taip pat, o kova su nusikalstamumu ir nusikalstamumo užkardimas yra vienas prioritetinių klausimų. Sėkmė mus lydės tik tuo met, jei valstybės narės bendradarbiaus. Jo labiau, kad daugelis nusikalstamų veikų dabar jau yra tarp valstybinio pobūdžio. Europos liaudės partijų frakcija pasisako už labai stiprų Europolą, stiprų Eurodak, taip pat ir už teismo ekspertizių laboratorijų vaidmenį, kovojant su nusikalstamomis veikomis. Taip pat ypatingai svarbi yra ir demokratinė kontrolė tų, kurie kovoja su nusikalstamomis veikomis. Aš nenu, nenoriu saldžia balsiauti, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos pasiūlymus, kurių jūs lauksite per ateinančius keletą mėnesių. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į aukų teisės, į įtariamųjų teisės ir teisiamųjų teisės. Baudžiamojo proceso rėmose labai svarbu apsaugoti proceso dalyvių teisės ir aš norėčiau akcentuoti aukų teisės. Pagrindinės teisės nėra absoliutus gėris, jos turi turėti teisinį pagrindą, kaip tai numato Niderlandų konstitucija. Mūsų konstitucijoje yra numatyta, kad kiekvienas yra atsakingas e, už tinkamą teisų interpretavimą. Palaukime, kol ateis gruodžio pirmoji, o tada turėtume sulaukti naujo pasiūlymo ir taip parlamentas galės integruotis į šią veiklą. Anton. Ačiū labai. Dabar Žaregi Atondo Vieną minutę. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mes susidurėme su problema. Mes norime, kad taryba pateiktų naują pasiūlymą, o komisijos narys Baro labai daug kalbėjo apie tai, kad jau ilgai esame šiame kelyje, todėl buvo priimtas atitinkamams sprendimas. Pone Baro, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jūs šiuos žodžius turėtumėte perduoti jūsų pasakėjui. Aš suprantu, kad į daugelį klausimų jūs negalite atsakyti, tačiau mes norime teisėkuros e, akto projekto ateityje. Mes norime taip pat veikti šioje srityje. Mes tiesiog privalome įsikišti kai kuriais atvejais, nes mes po gruodžio pirmosios dienos tiesiog privalėsime tai daryti. Mes nekalbame čia tik apie Europos parlamento kontrolę, kalbame apie kitas svarbios procedūras. Aš vertinu tai, kad buvo pateiktas visas teisės aktų projektų paketas. Tačiau turiu pasakyti, kad Europolas e, turi išlikti ir toliau. Reikia stiprinti bendradarbiavimą šioje srityje ir mes norėtume, kad e, kitos institucijos e, laikas nuo laiko ir Europos parlamento paklaustų, kaip parlamentas įsivaizduoja, kaip turėtų atrodyti vienas ar kitas teisės aktas. Kai kitą kartą Europos parlamente lankysis naujai paskirtasis komisijos narys, mes e, už jam užduosime daug klausimų, į kuriuos tikėsimės, kad jis atsakys. Natalija Grisbek. Ačiū labai. Kita kalbėtoja, Alde vardu, ponė Grisbak. Ačiū labai, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, pasisakysiu apie pasiūlymo formą, o tada tarsiu keletą žodį didžių dėl turinio. Kitų frakcijų atstovai teisingai pastebėjo, kad teisingumo, laisvės ir saigų, saugumas rytis yra labai svarbi. Tačiau tai yra e, koreguotinas modelis, prie kurio dar visi turime padirbėti. Europolas yra puikiai priemonė įgyvendinti šias teisės, tačiau dar svarbiau yra ir pasirinktų priemonių naudojimas, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, su prekyba žmonėmis ir kitomis nusikalstamų veikų apraiškomis. Būtinas tamprus valstybių narių institucijų bendradarbiavimas. Tai turi tapti mūsų teisių ir laisvių dalimi. Kalbant apie pačias procedūras, gal pasikartosiu, tačiau mes liberalų frakcijos vardu norime pabrėžti, jog manome, jog tarybos ir komisijos nuveiktas darbas nėra veltui atliktas. Manau, kad ir piliečiai mūsų supras. Mes labai ilgai laukiame institucijų darbo po gruodžio pirmosios dienos. O dabar tarsi kai kurios institucijos yra labai nekantrios ir nori jau dabar priimti tam tikrus teisės aktus, kuriuos įmanoma priimti tik įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Man taip pat labai apmaudu, kad šiandien šiame posėdėje nedalyvauja tarybos atstovai ir noriu pabrėžti, kad labai tikėsimės, jog taryba pakeis, pateiks naują pasiūlymą. Ur, Dabar ponas Romeva Roeda. Vieną minutę. Ačiū labai. Mano pozicija panaši kaip ir anksčiau kalbėjusiųjų žaliųjų frakcija taip pat mano, jog reikėtų pasinaudoti progą, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai šiai sričiai um, bus labai svarbus ir Europos parlamento priimami aktai. Tai yra Europos parlamentas galės e, formuoti teisės aktus. Neturėtume skubėti. Dėl teismo ekspertizės laboratorijų taip pat norėčiau tarti keletą žodžių. Noriu priminti, kad kalbant apie koordinavimo veiklą, turėtume siekti reikiamos decentralizacijos, tokios, kuri iš tiesų veikia. Gali būti taip, kad skirtingose valstybėse narėse esama skirtingų teismo ekspertizės laboratorijų. Pavyzdžiui, gal prokuratūra e, turi tokias laboratorijas, policija taip pat. Manau, koordinuojant svarbiausia užtikrinti, kad š, į šią veiklą įsitrauktų įvairiausios institucijos, ne tik e, pačių valstybių narių lygmenių. Ačiū labai. Dabar ponė Verget. O du, e, mi kolegė. Pirmininkė, gerbimi kolegos, aš pakartosiu jau tą, apie ką kalbėjo kiti kolegos. Europos parlamentas dabar skubos tvarka turi išsakyti savo nuomonę dėl šių dokumentų. O žinome, kad netrukus įsigalios Lisabono sutartis, kuri pakeis teisinį pagrindą taikoma šiems dokumentams. Tai itin aktualu kai kuriais uh, konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, dėl duomenų konfidencialumo. Yra visiškai akivaizdu, kad pagal Lisabono sutartį šiom, šiems dalykams bus taikoma bendro sprendimo procedūra. Taigi dar po, ke, po kelių žodžių mes galėsime realiai prisidėti prie kovos su organizuotų nusikalstumumu, o tai yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Nes mes e, norime, kad e, mūsų žmonės gyventų be baimės, kad nebijotų, kad kas nors juos uh, užpuls ar kad įvyks koks nors teroro aktas. Taigi, aš manau, kad turime tai atsižvelgti ir nebegalime svarstyti šių dokumentų pagal senąją tvarką. Jie yra susiję su pagrindinėmis teisėmis, su e, teisė į laisvą judėjimą, bei su, kit, su kitomis svarbiamis teisėmis. Kovodami su nusikalstumumu negalime nulatos taikyti baudžiamųjų represyvinių priemonių. Nepamirškime ir demokratijos pagrindinių teisių. Griežtos saugumo priemonės turėtų būti taikomas tik tuo met, kai jos yra visiškai e, neišvengiamos, kai jos yra būtinos. Be to reikalavome, kad būtų laikomasi ir proporcingumo principo, ypač keičiantis duomenimis. Taigi, būtina pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp duomenų konfidencialumo bei didesnio saugumo. Ir raginu tarybą atsimti šį dokumentą ir apgalistavau, kad jos atstovai nedalyvauja šiame posėdėje. Ur. Dėkuoju, toliau ponas Batten. Uh, Ačiū the... pirmininkė. Šiuose pranešimuose uh, numatytos taisyklės, kurios leis Europolui rinkti informaciją tiek iš ES šalių, tiek iš trečiųjų valstybių. Tai bus informacija apie uh, mūsų piliečius ir labai sunku bus iš tikrųjų užtikrinti tų piliečių, kurių veiklą gali tirti baisusis Europolos teisės. Ypač tai aktualu, kai e, banko duomenėms. Ypač atsižvelgiant į tai, kad mes keisime šią informaciją su tokiomis demokratinėmis valstybėmis kaip Albanija, Peru bei Rusijos federacija. ES mano, kad mums būtina turėti dar vieną politinės valstybės atributą - Europos policiją. Kiek ES piliečių žino, kad Europolo pareigūnų ne, negalima traukti atsakomybėn, kad jie yra, juos saugo imunitetas. Kai kam gali atrodyti, kad tai yra nereikšmingas faktas, tačiau aš manau, kad Britanijoje visi supras, kad teisės saugos pareigūno neliečiamybė visiškai prieštarauja mūsų pagrindiniams, pagrindiniams principams. Taigi pažiūrėkime, mes nuolatos matome, kaip yra greunamos mūsų uh, E, laisvės ir tos sistemos, kurios ją saugo. Visi kalbėjo apie tai, kad šios dokumentus reikėtų gražinti tarybai ir palaukti, kol įsigalios Lisabonos sutartis, nes jį viską pakeis. Tačiau jeigu ES tikrai elgtųsi sąžininkai, tuomet reikalautų, kad būtų surinktas referendumas dėl Lisabonos sutarties. Dėkuoju ir paskutinis kalbėtojas, ponas Molzer. Kalbant apie Europolo organizaciją, turiu pasakyti, kad e, būtų gerai, jei Europolas įsitrauktų ir į tarpvalstybinių nusikalstamų veikų nagrinėjimą. Būtų gerai, kad būtų geriau koordinuojama įvairių teisės saugos institucijų veikla. Kalbant apie naudojimąsi asmeniais nu, duomenimis kol kas šis rytis yra visiškai nereguliuojama. Piliečiai visai nežino, ką veikia nacionaliniai už duomenų apsaugą atsakingi pareigūnai. Mes nedaug ką galime pakeisti. Ir manau, kad jei nacionalinėse valstybėse neįmanoma imtis e, tam tikrų žingsnių piknaudžiavimui, tai ES lygmenių tai padaryti taip pat sunku. Jei Teisingumo ministrai dar neįsigaliojus Lisabonos sutarčiai spaudžia parlamentą, siekdami, kad parlamentas kuo greičiau priimtų šį teisės aktų paketą, tai jie tikriausiai žino, kad tokiu būdu jie galės išvengti debatų apie duomenų apsaugą. Reikia kalbėti ir apie SWIFT susitarimą ir apie susitarimus su JAV. Manau, kad reikėtų nubriežti aiškias ribas, kur e, prasideda ir kur baigėsi duomenų apsaugos aspektai. E, más bejegyzett felszólaló következnek. E, Buzut. Turime ir kitų užsiregistravusių kalbėtojų, ponas Buzutilis, pavyzdžiui. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Leiskite padėkoti komisijos nariui už jo nuveiktą darbą, kūruojant šią svarbę sritį. Aš tikiuosi, kad abu komisijos nariai, kurie jį pakeis, laikysis tų pačių politinių vizijų ir to paties ryšto kurio laikėtės ir jūs. Dabar noriu perėti prie paties klausimo. Neseniai lankiausi um, savo šalyje mm, biure, kuris atsakingas už Europolo uh, veiklą, už ryšių palaikymą tarp mano šalies ir Europolo. Uh, taip pat ir Šengeno srities klausimų. E, Čia tikrai labai kruopščiai dirba policijos pareigūnai, kurie stengiasi užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą su kitų valstybių narių policijos pareigūnais. Aš noriu padėkoti jiems už šį darbą ir noriu pasakyti, kad šio vizito metu turėjau galimybę patirti, kokiu koks svarbus yra Europolo darbas. Realiai galėjau pamatyti, koks yra tikrasis Europolo darbas, kaip, koks svarbus jo indėlis kovoje su nusikalstamumu, nes juk šiais laikais mes gyvename judėjimo laisvės sąlygomis. kodėl um, balsuojame prieš šios sprendimus. Ne todėl, kad mes esame nusiteikę prieš Europolą. Ne, tai yra todėl, kad mes taip pat norime tarti žodį, kai yra, um, kaip, kaip Europos parlamentas, norime tarti žodį, kai yra sprendim, priimami sprendimai dėl Europolo, kad jis galėtų realiai kovoti su nusikalstamumu. Persben Kročeto, Rosario Kročeto. Dėkuoju, panai Busutiliui. Toliau kalbės Rosario Kročeta. Pirmininkė gerbėjo kolegos. Taryba paprašė, kad būtų priimtas sprendimas dėl e, Europolo be jo partnerių, skaitant ir čiasias e, valstybės keitimosi informaciją. Jei mes tai padarytume, tuomet mes leistume Europolui keistis informaciją su trečiosiomis šalimis. Ir tai būtų padaryta, nesuteikiant parlamentų galimybės patvirtinti šių trečiųjų šalių sąrašo. Ir taip būtų atver, e, atvertos duris laisvam asmen, e, keitimusi asmens duomenimis, įskaitant ir e, bankiniais duomenimis, bankiniais duomenys. Pagal 15 šio sprendimo straipsnį leista būtų ypatingais atvejais teikti duomenis ir apie religinius įsitikinimus, tautinę kilmę, rasę bei, kitų, bei kitą asmens informaciją. Pavyzdžiui, ką reiškia rasė šitokiu atveju, ką reiškia tautinė etinė kilmė. Mes visi esame žmonės Ir būtent dėl šios bei e, priežasties mes reikalavome, kad mums būtų suteikta daugiau laiko šie, e, šiems dokumentams nuodugniai ir ištamiai išsvarstyti. Alvaro Aleksandrų. Dėkuoju. Toliau kalbės Alva, ponas Alvaro. Pone pirmininkė, aš prisijungsiu prie pono Buzutilio sveikinimui komisijos nariui Baro. Jos rytis buvo tikrai nelengva, dažnai jis buvo vienas kelyje, tačiau manau, kad ypač Alde buvo ta frakcija, kuri dažnai jūs bandydavo apsaugoti nuo visokių vėjų ir lietaus. Tikrai Neįtikėtina, kad dar neįsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes esame verčiami priimti Europolo paketą. Taip pat labai keista, kad šiandien šiame posėdėje nedalyvauja tarybos atstovai. Aš pirmiausia dėl Kirkopo pranešimo dėl teismo ekspertizių agreditavimo noriu pasakyti, kad ar nėra taip, kad pirmiausia turėtume kalbėti apie tai, kokius duomenis gali perduoti viena kitai teismo ekspertizės laboratorijos ir kokie, kokios duomenės galima lyginti. Galbūt čia tiesiog paskatinimas, e, kuriant naują projektą. Ačiū labai dabar Ernst Strasser. Pone komisijos pirmininko pavaduotojo Baro, noriu padėkoti Jums už labai aiškę parlamento poziciją, sprendžiant procesinio pobūdžio klausimus. Mes neatmetame komisijos ir tarybos pasiūlymo priešingai, tačiau mes norime taip pat tarti aišku žodį, leisdami teisės aktus ypač kovojant su, su žmogaus mm, prekyba susijusiais nusikalstimais, pinigų padirbinėjimu. Itin svarbu plėtoti esamą policijos tinklų bendradarbiavimą. Sveikintina, kad Europolo agentūra sukurs tam reikiamą teisinį pagrindą. Mums reikia mainų, reikia koordinavimo ES lygmenių. Tik tokiu būdu sėkmingai kovosime su tarpvalstybiniais nusikaltimais nusikaltimais, e, organizuotų nusikalstamumu ir prekyba narkotikais. Reikia pasakyti, kad ir piliečių teisės taip pat reikėtų ginti. Turėtume visada akcentuoti Europos vertybės. Rugsėjo viduryje SWIFT pasiūlymui buvo pritarta didžiaja parlamento narių balsų dauguma, o dabar mes turime galvoti, ypač darybose su JAV, apie piliečių teisų apsaugą. Kita pranešėja, ponia Gens. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Mes įsipareigojame plėtoti Europolo tinklą ir tikrai labai gaila, kad šiandien šiame posėdėje nedalyvauja tarybos atstovai. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl šio paketo turinio. Prieš dešimt metų buvo priimtas sprendimas dėl Europolo steigimo, o šiandieninis um, šios um, institucijos vertinimas uh, parodo, kad šis tinklas nėra pakankamai išplėtotas, jį reikia ir toliau plėtoti, reikia įtraukti pilietinės e, visuomenės atstovus. Socialistai ir demokratai mano, kad Europolo veikla yra ypatingai svarbi, o tai, kad parlamentas atmeta šią iniciatyvą, vyksta nebe pagrindo. Tokiu būdu mes norime parodyti, jog tinklas turėtų būti stipresnis ir intensyvesnis laikantis Lisabono sutarties nuostatų. Ačiū labai. Pone Vikstram, vieną minutę. Europas största misslyckande i dag. Ačiū pirmininkė. Europos didžiausia nesėkmė šiandien yra ta, kad nesugebame sustabdyti priekybą žmonėmis, kas vyksta mums panosėje. O moteris ir vaikai parduodami tarsi prekės parduotuvių lentynose. Pagal Europolo duomenis apie pusę milijono moterų 2009 metais buvo parduotos ar nupirktos Europoje. Mes turime e, renkti tinkamas strategijas, kad išnaikintumėm šį reiškinį. Valstybės narės siekia kovoti su nusikalstamumu, su priekyba žmonėmis, tačiau vis tiek dar labai daug trūkumų yra toje kovoje. O valstybės narės. Taryba, komisija, parlamentas turi daug geriau bendradarbiauti, kad kartą ir visiems laikams galėtumėm padėti tašką rimtam nusikalstamumui, mafijam, mafijai, nusi, e, organizuotam nusikalstamumui, priekybai žmonėmis. Po kelių dienų įsigalios Lisabonas sutartis. ir tuomet galėsime truputėlį lengviau atsikvėpti, nes galų gale įsižiebs viltis, kad galėsime užtikrinti glaudesnį bendarbiavimą vardan mūsų piliečių didesnio saugumo. Europolas turi turėti tinkamas galimybės dirbti, bendarbiauti su Eurojustu ir užtikrinti deramą kovą su nusikalstamumu Europoje, kuomet mafijos tipo sindikatai plėtoja savo veiklą ir turi būti pažaboti. 2009 tų metų žmo, priekybos žmonėmis mastai yra tikrai neverti um, to, kas turėtų būti Europoje. Sipel. Ačiū labai, ponia pirmininkė, kolegės ir kolegos. Turėtume šiandien diskutuoti ir politikos klausimais. Teismo ekspertizės laboratorijų standartų vienodinimas yra labai svarbus, tačiau apie daugelį aspektų pastarojo metu buvo negalima diskutuoti. Šiandien turėtume kalbėti apie kitą klausimą. Kaip politikai pasiruošę ginti piliečių teisės ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris pavyzdžius. Lisabonos sutartyje akcentuojama, kad ES yra stipri sąjunga. Kalbant apie SWIFT susitarimą, jis yra ginčytinas, tačiau jau nuo kito pirmadienio Europos parlamentas galėtų pradėti tikrinti šį susitarimą nes jis buvo priimtas labai skubotai. Tas pats pasakytina ir apie šį Europolo e, teisės aktų paketą. Mes esame verčiami susitarti dėl tokių nuostatų, kurios e, apriboja mūsų teisės. Todėl mums iškyla labai vienareikšmiškas klausimas, kodėl taryba ir komisija tokiu elgesiu praleidžia progą siūsti europiečiams labai aišku signalą, kad Lisabonos sutartyje įtvirtintos teisės bus tinkamai ginamos. Mes turime atmesti šį pasiūlymą, nes norime, kad apie šias temas būtų diskutuojama plačiau. Taip pat norime, kad mūsų piliečių teisės jau dabar būtų ginamos, o ne kažkada ateityje. Dėkoju. Liūdžiai demagistris, prašau. Na, diskusijos šį vakarą iš ties yra įdomios. Bandome suprasti gan svarbius dalykus, pirmiausia dėl Europos nusikaltimų prevencijos tinklo. Europos parlamentas pagal bendrą sprendimo procedūrą, pagal Lisabonos sutartį įgaus didesnės galias. Organizuoti nusikaltėliai ir mafija naudojasi įvairiomis priemonėmis ir e, mafijos atstovai teigia, kad e, tai dar nėra e, pabaiga. Na ir organizuotas nusikalstamumas, kova su organizuotu nusikalstamumu tampa efektyvesnė. Mes subūrėme vidaus reikalų ministrus Europoje ir bandome užkisti kelią labai svarbiems nusikaltimams. Tačiau yra ir labai sudėtingų nusikaltimų, kaip kad mafijos nusikaltimai. Ir turime suvokti, kad mafijos problema liečia visą Europą, kadangi mafija gali įsiskverbti į vairias institucijas ir yra labai artimas ryšys tarp mafijos ir korupcijos, kaip matėme iš dabar nesiniai paskelbtų ataskaitų. Taip pat sukčiavimas ES yra gan didelis, apie ką kalba ir, ir e, audito rūmai. Ačiū. Serak, ponės Serakijanė, pusantros minutės. Ačiū. Kadangi esu šešėlinė pranešėja vienu Europolo klausimu, norėčiau, nenorėčiau kartoti to, ką sakė kiti kalbėtojai. Europolas dėl savo funkcijų leidžia lengviau atlikti tyrimus valstybėse narėse ir Europolas gali tapti labai svarbia priemonė kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Kita vertus, mes turime primiktinai reikalauti, kad šio parlamento galios būtų gerbiamos. Sprendimas, kuris bus priimtas, lapkričio 30 dieną, nelaukiant tol, kol parlamentas galėtų pasinaudoti bendro sprendimo prieimimo procedūros galiomis, prieš, kai, kai įsigalios Lisabono sutartis. Mes manome, kad šis parlamentas turėtų turėti didesnės galės, ypatingai tokiais svarbiais klausimais, kaip kad laisvės saugumo teisingumo sritis parlamentas turi turėti didesnės priežiūros galės, priežiūrint Europolo veiklą, kadangi duomenų apdorojimas Europole turėtų būti atliekamas gerbent piliečių teisės. Ačiū, ponė. E, kita, e, ponė, kalbėtoja ponė Flašikova Benova. Komisár, pán predseda, kolegyne, kolegovia, oblasť foreznej medicíny získava v poslednom období na význame. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Atrodo, kad svarbu ne tik e, kovoti su nusikalstamumu, būtina užtikrinti ir valstybių bendradarbiavimą, nes taip kova su nusikalstamumu bus daug veiksmingesnė. Tačiau ir paties bendradarbiavimo nepakanka. Mums reikia bendros teisinės sistemos, bendro teisinio pagrindo, kur būtų numatytas bendras, bendra laboratorijų veikla ir būtų įkurta uh, aukšto lygio laboratorijų e, sistema, aukšto lygio laboratorijų tinklas Europoje. Mums reikia įrodymų pagristų mokslo pasiekimais ir technikos pažanga. Ir ta prasme ši mūsų svarstoma iniciatyva yra tikrai labai svarbi. Mums reikia privalomos galios teisinių dokumentų dėl akreditavimo, dėl, e, dėl teisminės ekspertizės laboratorijų veiklos. Ir norėčiau pabrėžti, kad aš nenoriu pervertinti, sureikšminti Europos parlamento svarbos, tačiau pasigendu tarybos atstovų, kurie galėjo ateiti ir klausytis mūsų diskusijų. Pirmininkas, periname prie spontaniškų pasisakymų dalies šiuo klausimu. Pirmasis bus ponas Zasada. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E- Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, kaip teisininkas ir buvęs policijos pareigūnas norėčiau pabrėžti, kad šis tarybos pagrindų sprendimas yra ypač svarbus, nes jo dėka visos teisminės ekspertizės laboratorijos e, tenkins 17.25 normą, e, tam tikrus standartus. Taip sustiprinsime įrodinėjimų procesą ir, sutik, ir sustiprinsime taip pat pasitikėjimą teismų sistemą. Ačiū. Mininkas, ačiū. Toliau pagal. Kitas kalbėtojas ponas Zemskė. Za zabranie głosu. Otóż my mamy. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikite man žodį, nes mes, kiek, su, kiek žinau, grįžtame prie šios temos už pusmečio ir mums vėl iškils tos pačios problemos. Nes viena vertus mes norėsime sustiprinti policiją ir Europolą, kad jis veiksmingai dirbtų. Kita vertus mes turime prisiminti, kad čia mes pereiname į žmogaus teisų sritį ir labai dažnai mes čia taip pat susidurėme su mm, opiais duomenimis. Ir norėčiau čia, kalbant apie darbą, kalbant apie darbą, priminti tarybos sprendimo 15 straipsnį kalbu apie vykdomą įsprendimą dėl Europolo santykių su partner, institucijomis partnerėmis. Ten kalbama apie svarbius duomenis ir numatoma galimybė tokiais duomenimis keistis esant būtinybė. Taigi, kas nuspręs, kada ta būtinybė iškils, nes tai bus labai svarbu. Daugiau nebėra norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, todėl dabar suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Baru, kad jis pasidalytų savo mintimis apie šios dienos diskusijas. Sons. Pone pirmininkė, mano e, uždavinys nėra jau toks lengvas. Tačiau vis dėlto norėčiau pateikti keletą minčių, kuriomis e, komisija vadovavosi, e, vadovavosi taip, pritardama šitam tekstui dėl Interpol, e, Europolo. Tai yra šiaip jau dėl Europolo pavertimo e, agent, ES agentūra. Bet iš tikrųjų turiu pasakyti, kad e, tai būtų sunku, turiu patikslinti, kad dabar jau Europolui vadovauja tikrai e, Didžiosios Britanijos pilietis, e, turintis labai daug patirties. Ir todėl būtų šiaip jau gaila nutraukti Europolo veiklos e, testinumą. Dabar dėl e, akredit, laboratorijų akreditavimo, tai čia yra e, tarybos ir valstybių narių šiaip jau pritarimas. Taip, valstybės narės pritarė pačiai minčiai akredituoti laboratoriją, kad tikrai būtų galima gauti patikimus duomenis. Ir tai iš tikrųjų mintis e, teigiama, ji plėtojama. Dabar iš tikrųjų ateityje reikėtų E, būtent tokioms laboratorijoms suteikti ir daugiau darbų. Aš suprantu, taip pat ačiū ponui Dusiptyliui ir ponui Strase, kad jūs iš tikrųjų puikiai supratot ir išreiškėt savo pasisakymuose kaip e, Libe komiteto atstovai E, bet aš noriu pasakyti, kad jau per pastaruosius penkerius metus aš tą kartojau, kad mes pasiekėm to, ko pasiekėm, taip pat parlamento pagalbos paramos dėka. Ir norėčiau pasakyti, kad komisijos vertinimu, kad reikėtų vis dėlto padėtį įvertinti e, analitiškai, kiek, įvertinti kiekvieną atvejį, nes iš tikrųjų mes kalbam apie trečiojo ramščio teisės aktus. Ir šiaip jau dabar ateityje ta trečiojo ramščio klausimai bus perkelti į bendrijos sprendimo procedūras. Mane tas faktas uh, džiugina asmeniškai, tai yra, kad iš tikrųjų mes labiau užsiengažuosim policijos bendradarbiavimo srityje, kartu taip pat e, atkreipdami dėmesį į e, asmenų duomenų apsaugą, kitus klausimus. Ir šiuo atveju parlamento veiksmai e, iš tikrųjų labai daug padės ir padės mums e, stumti į priekį policijos bendradarbiavimą tam, kad e, tai išeitų į naudą piliečiams. Aš suprantu jūsų pageidavimą ir pageidavimą, kuri, kuris matyti, kai jūs rengėte šį tekstą, tačiau uh, Komisija vertina, kad vis dėlto padėtį reikia įvertinti kompleksiškai ir kiekvieną konkretų atvejį ir kol kas dar vis dėlto tie klausimai yra trečiojo ramščio e, srityje. Ir tais atvejais e, kai nustatoma, jog trečiojo, vamžio, trečiojo ramščio instrumentų nepakanka, tada jau galima teikti konkrečius e, teisės aktų pasiūlymus. Ir dar kartą noriu pakartoti, Aš labai įdėmiai įsiklausiau, ponė pirmininkė, visų e, Europos parlamento narių pateiktų e, pasiūlymų. Taip, mes suprantam, kad tam tikri teksto elementai yra tikrai labai svarbus policijos bendradarbiavimui ES lygių. Ir tokiu būdu tai e, irgi e, rodo, kad Europos parlamentas gali įgyvendinti savo kaip e, bendro teisėkuros subjekto darbą. Tad dabar toliau naujosios kadencijos komisija toliau tęs darbą nuo sausio mėnesio ir Iš tikrųjų, mes dirbsim taip pat laboratorijų akreditavimo klausimų ir kartu prevencijos tinklo klausimų. Tačiau, kartoju, suprantu parlamento poziciją ir per ateinančias savaitės aš iš tikrųjų pasisakysiu už tą didelę e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, kurią mes formuosim kartu su Europos parlamentu. O következőkben abban a sorrendben, ahogy... Per kitas kelias minutės dar bus suteikta galimybė pasisakyti dviems pranešėjams. Ponas Nikolsonas bus pirmasis, jam skiriamos dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad diskusijos buvo gan geros šį vakar ir tie žmonės, kurie pasisakė šį vakar, tikrai akcentavo tai, kad pirmininkančios valstybės dėja šį vakar nėra. Ir aš norėčiau keletą dalykų pasakyti, sutinku visiškai su Sophie Intveld, kad mums reikia stipri, stipresnio Europolo tokio, kuris labiau su mumis bendradarbiautų. Reikia išspręsti finansinės problemas, reikia spręsti problemas susijusias su organizuotų nusikalstamumu, priekyba žmonėmis ir panašiai. Na, o apie EPP atstovas išsakė mintį, kuri man yra labai aptir, artima. Buvo kalbama apie nukentėjusijo santykį su nusikaltėliu. Ir aš manau, kad mes turime labai rimtai pamastyti, nes perdėm dažnai matome, tie, kad tie, kurie atlieka nusikaltimą, susilaukia daugiau užuojotos negu kad nukentėjusieji. Ir yra daug sričių, kur matyt galėtumėme tai įrodyti. Ir jokių būdų taip neturėtų tęstis, neturėtumėme taikstyti su tokia situacija. Ir aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad reikia daugiau paramos nukentėjusiesiems. Aš manau, kad turime aiškiai nustatyti nukentėjusiojo situaciją ir jokių būdų nevienodai ne, ne, ne traktuoti nukentėjusieji ir nusikaltėliai. Ir aš taip pat manau, kad šiandienos visuomenė mes negalime išgyventi be bendradarbiavimo. Aš manau, tokia yra realybė mano vertinimu. Labai paprastas būtų vienas pavyzdys. Aš esu iš Šiaurės Airijos ir Šiaurės Airijos policijos e, pajėgų bendradarbiavimas su pietų uh, E, pietinė, region, pietinė, pietinio regiono policijos pajėgo, pajėgomis leido sulaikyti didelę ciga, ne, nelegalių cigarečių siuntą. Ir aš manau, kad tą buvo įmanoma padaryti tik dėl to, kad vyko policijos pajėgų bendradarbiavimas. Ir taip mums reikia stipraus Europolo, mes galime tą padaryti ir norime su Europolo bendradarbiauti, tai, būt, bendradarbiauti, tai būtų visų mūsų interesų labui. E, Ačiū, ponia Nikolsonai. Kitas kalbėtojas, ponė Sofi Intveld. Pirmininkė, prieš pasisakydama norėčiau išreikšti padėką komisarui Baro ir noriu pasakyti, kad jūs savo mm, įpėdiniai nustatėte tikrai labai aukštus standartus. Aš ne, nes, nekomentuosiu turinio, bet noriu pakalbėti apie procedūrą. Norėčiau paaiškinti vieną dalyką tarybos kėdė yra tuščia ir aišku, taryba skuba šiuo klausimu, nes taryba nenori, kad Europolas nustotų dirbti. Bet jei tarybai tikrai nuoširdžiai rūpėtų parlamento nuomonė, tai tarybos atstovai būtų čia. Ir procedūra būtų, jie būtų galėję pradėti procedūrą daug anksčiau, o ne Liepos gale. Ir būtų buvę įmanoma dirbti sparčiai šiuo klausimu, nes parlamentas prisima atsakomybę. Mes galime dirbti greitai, jei reikia ir visa tai būtų Lisabonos. Toks darbas būtų Lisabonos sutarties dvasioje. Mes prašome vieno mėnesio pratesimo, o taryba tiesiog nenori mums to suteikti. Ir tai, kad tarybos atstovų šiandien čia nėra ir kad ji visai nenori kalbėti su parlamentu, tik atskleidžia, kad taryba tiesiog nenori traukti parlamento. Ir aš dėl to apgailę stauju nes už septynių dienų mums vis tiek reikės dirbti drauge. Ir noriu pasakyti, kad tai visiškai nesusiję su mūsų ego, net nesu tuo, kad parlamentas nustumiamas į šalį, net ir nesu tuo, kad nacionaliniai parlamentai nustumiami į šalį. Mes pamirštame atsakomybę piliečių atžvilgių, nes kalbame apie labai svarbius dalykus duomenų, privačių asmenų duomenų perdavimą trečiosiams valstybėms, konfidencialios informacijos perdavimą apie mūsų piliečius, žmonės, kuriuos mes atstovaujame. Ir taryba turėtų jausis labiau atsakinga jų atžvilgių, net ne mūsų. Aš noriu prisiminti Europos vadovų tarybos pareiškimą ir dar kartą primenu, kad šis paketas buvo priminėjamas labai skubiai. Ir taryba pažadėjo, kad ji atsijims savo sprendimą arba jį peržiūrės kiek įmanoma greičiau, daugiausia per pusę metų ir kad įtrauks parlamentą visapusiškai į visapusišką sprendimų prieimimo procedūrą ir kad, na, jūs atsakomybė piliečių atžvilgių. Albrechtūr. Ačiū. Toliau ponas Jean-Philippe Albrecht. Dvi minutės. Für, für die Arbeit danken, die äh, Sie in Bezug auf Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už darbą, kurį komisija nuveikė rengdama dokumentus Europolo klausimu. Iš tikrųjų, ne tai, kad prie, priešintumėmės tam, kad Europolas pasidarytų agentūra, tačiau čia svarbiausias klausimas e, - santykis tarp piliečių ir valstybės klausimas jautrus ir jis turėtų būti aptarinėjamas parlamente nes e, būtent to reikia e, demokratinėmis sąlygomis. Kaip jau buvo pasakyta, e, visokių kritinių pastabų tuo klausimu reikia išklausyti. Tokie, tokios yra demokratijos prerogatyvos. Todėl manyčiau, kad taryba turės šiaip jau išklausys parlamento mintis dėl saugumo, uh, ir kartu pusiausviros tarp piliečių teisių ir kartu saugumo politikos veiksmingumo. Tad tokius, tokias diskusijas reikės surenkti Europos parlamente ir suprantama, tuose diskusijose turėtų glaudžiai dalyvauti taip pat ir nacionaliniai parlamentai. Ačiū pranešėjams, kad iš ties padėjot suformuluoti mūsų tas svarbiausias mintis ir tikimės, kad taryba teisingai sureaguos į mūsų pastabas. Ačiū, ponė Albrecht. Toliau ponė Dijas Dermera. Ponas Dijas Dermera. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiaip jau labai mm, pagarbiai vertinu Europolą. Ir Europolas iš ties turi teisinių e, ir, ir žmonių išteklių ir kitų pajėgumų. Ir taip pat Lisabonos sutartis numato tokių išteklių. Tačiau dabar apibendrinant e, kas iš tikrųjų yra Europolas, tai galiu pasakyti, kad naujasis Europolas jau nebebus e, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo e, objektas. Europolas taip pat bus pavaldus Europos parlamento kontroliai. Todėl, ponė pirmininkė, Mes negalim pritarti tokiam skubos darbui nes čia iki šiol tarsi buvo stengiamasi susiaurinti, apriboti parlamento kontrolę Europolui ir tokiu būdu tarybos pozicija šiuo klausimu mums nepriimta, nepriimtina. Dabar, kai rytoj mes balsuosim už šiuos teisės e, aktus, tai mes turė, turėsim viešai pareikšti, pareikšti deklaraciją dėl tarybos pozicijos. Bet to, ponė pirmininkė, mes iš tikrųjų negalėtume pritarti tam, ką mes kriti, kritikuojam. Antai dabar per pusantros valandos taip prašuoliavom šešis nemažus pranešimus dėl prevencijos tinklo sukūrimo, dėl e, teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacijos ir kartu keturis dokumentus, keturis pranešimus skirtus Europolui. Tad iš tikrųjų per tokias trumpas diskusijas mes negalėsim leistis į nuodugnų šių dokumentų, šių šešių pranešimų aptarimą. Tad, ponė pirmininkė, ateityje norėčiau, kad mes būtume racionalesni, kai renksim panašias diskusijas, tad iš tikrųjų šį klausimą pateiksim tarybai ir rytoj. Dėkuoju ponui Dijas Demera, kitas kalbėtojas bus, bus ponė Sonija Alfano, jai skiriamos dvi minutės. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiuose diskusijose ir taip pat norėčiau padėkoti komisarui Baro. Jis tikrai atsižvelgė į mūsų keliamus klausimus, į tai, kad tie klausimai mums rūpi. Na ir tam yra priežasčių mes ne tik, kad norime pasakyti ne tarybai. Mes žinome, kas nutiks, kai visi galios Lisabono sutartis. Gan greitai dėl to parlamento vaidmuo taps labai reikšmingas. Na ir aš asmeniškai prašau tarybos nedelsiant įsigaliojus Lisabono sutarčiai pateikti pasiūlymą. Tai bus vienas elementų, bet tai turėtų būti ambicingesnis pasiūlymas, kuriame e, nebūtų kalbama vien tik tai apie nusikaltimų prevencijos tinklą. Labai svarbu, kad mes e, pasakytumėme tvirtą ne šį vakar ir aš manau, kad parlamentas turi teisę dirbti pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą tokiais svarbiais klausimais. Norėčiau padėkoti ponui Nikolson už tai, ką jis pasakė, jis kalbėjo apie nukentėjusiojo vaidmenį. Uh, nukentėjusiojo ir nusikaltėlio vaidmenys dažnai yra apverčiami. Ir per pasarosius keletą mėnesių aš tą mačiau ES, mačiau, kad ES daug kalbama apie kovą su terorizmu. Tačiau dėja nėra noro ne tik kovoti su paprastais nusikaltimais, bet ir ypatingai su organizuotais nusikaltimais. Nusikaltimų prevencija neįmanoma, jeigu uh, E, neperžiūrėsime, kokia yra na, situacija su represijomis, kokia yra situacija su mafijos e, veikėjais, teisėjais Falkoni yra nukentėjęs nuo mafijos. Ir dėja, per dėm dažnai mes matome, kad tie vaidmenys nukentėjusiojo ir nusikaltėlio yra apverčiami aukštin kojomis. Ir aš manau, kad vyriausybės, ir ypatingai Italijos vyriausybė, ne, ne, neteikia tam pakankamai dėmesio. Negalime daryti skirtumo tarp nus, nus, nukentėjusiųjų nuo kažkokių nusikaltimų, nukentėjusiųjų nuo terorizmo ir panašiai. Aš manau, kad tai nėra priimtina, jeigu ES nori turėti bendrą vienodą politiką, mes negalime skirstyti nu- nukentėjusiųjų kažkokias tai kategorijas. Dėkoju, bendrosios diskusijos baigiamos. Norėčiau prisijungti prie visų tų, kurie sveikino e, pona Žaką Baro už labai atsakingą ir puikų jo e, darbą komisijoje. Balsuosime šiuo klausimu rytoj.